Mes dar turime aptarti vieną darbo tvarkės klausimą. Tai yra pranešimas dėl Irano ir ES požiūrį į Iraną. Todėl prašyčiau pradėti tą diskusiją. Pranešėjas ponas Belderis, jis štai ten sėdi. Turime jį salėje. Taigi, daugiau nešvaistydami laiko, suteikiame žodį jums. Prašom. Ja, dank u wel, meneer. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš šiek tiek lukterėsiu, nes būtų kur kas smagiau, jeigu ramiai galėčiau kalbėti, jeigu būtų šiek tiek daugiau tylos prašyčiau visų šiek tiek nurimti. Voorzitter, eh, graag te... Tada pirmininkė, aš jau pradedu. Kolegos. Svarstome Iraną. Irano klausimas akcentuojamas parlamentėje ilgą laiką Paskutinį kartą mes pareiškėme savo poziciją vasario mėnesio rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta Strasbūrė. Ta rezoliucija yra labai geras pagrindas mūsų tolesniam darbui užsienio reikalų komitete, rengiant nuomonę apie santykius tarp ES ir Irano. Kita vertus, situacija praėjus šešiems mėnesiams atrodo jau kitaip Irane. Jungtinės tautos e, priėmė naujų sankcijų prieš Iraną ir e, toliau yra e, įgyvendinama teisės programa teisės situacija, politinė padėtis tampa, tai tebėra labai sudėtinga, net sudėtingesnė. Ir dabar, manau, mes turime galimybę atnaujinti savo politiką Irano atžvilgių. Mes galime ją išplėsti arba pagilinti. Ir bendradarbiaudama su kolegomis komitete, aš būtent to ir siekiau. Aš įsivaizduoju, kad šioje nuomonėje turėtų būti keturios pagrindinės dalys. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie valstybės vidinę politinę padėtį, opozicijos būklę, pačios e, administracijos vykdomas spaudimas saviems žmonėms, e, valstybės demokratijos problemas ir ekonominę padėtį, kuri turi padarinių ir valstybės stabilumui. Antrojoje dalyje reikėtų kalbėti apie žmogaus teisės valstybėje. Aš nemanau, kad čia reikėtų kalbėti tik apie uh, nederamą elgesį su opozicijos lyderiais ir demonstrantais. Reikėtų galvoti ir apie tai, kas vyksta Irano kalėjimuose. Keletas mano kolegų yra iškėlę iniciatyvų dėl žodžio laisvės, dėl spaudos laisvės. E, kalbama ir apie skaitmeninę žiniasklaidą, ir apie spausdintą žiniasklaidą man atrodo labai svarbus e, klausimas susijęs su Irano etninių religinių mažumų traktavimu. Apie tai taip pat bus kalbama mano nuomonėje. Trečiojo dalyje reikėtų kalbėti apie Irano išorės santykius. Aš e, norėčiau išskirti santykius su Turkija, Iraku, Saudo Arabija, Pakistanu ir e, valstybės prie Persų įlankos. Taip pat reikėtų kalbėti apie santykius su ES valstybėmis narėmis, e, Junktinės Amerikos valstybėmis ir Rusija. Taip pat e, neiškirčiau Izraelio. Iranas dažnai paskelbia antisemitiškų pareiškimų dėl Izraelio, e, kuriuos būtina įvertinti. Negalima kalbėti apie tai, kad viena ar kita valstybė gali būti ištrinta iš pasaulio žemėlapio. Ketvirta dalis - e, brandoliniai ginklai. Čia parlamente mes esame tuo klausimu labiausiai susiskaldę, reikėtų į tai kreipti dėmesį. E, suprantame, kad reikia e, įvertinti Irano veiksmus, kuris įgyvena programą savo toliau, neatsižvelgdamas į tarptautinės bendruomenės įspėjimus. Ir galiausiai kolegos. Aš tikiuosi, kad su jumis galėsiu bendradarbiauti, nes ši nuomonė labai svarbi. Visi tą puikiai žinome. Visi e, žinome, kad kolegos e, užsienio reikalų komitete labai stebi padėtį Irane. Šioje nuomonėje turėtumėm labai aštriai išsakyti, aiškiai išsakyti savo nuomonės ir pozicijas ir jas pateikti tarybai ir komisijai. Aš e, dėkoju, tiek norėjau pasakyti ir tikiuosi jūsų dalyvavimo diskusijoje. Mrs. Kopa, please. Pone Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Tai e, pirminė diskusija, keitimasis nuomonėmis. Ir mes turėsime palaukti, kol bus priimtas tekstas prieš pateikiant konkrečias idėjas ir pasiūlymus. Iranas kelia labai rimtą susirūpinimą ne tik ES, bet ir visai tarptautiniai bendruomeniai, todėl, kad jis ir toliau išlieka potenciali grėsmė. Paskutinis jungtinių tautų sprendimas e, įvesti naujų sankcijų Iranui parodė, kad tarptautinė bendruomenė nesusitaikys su brandoliniais e, Teherano ginklais, e, planais. Bet reikėtų pagalvoti, ar tos nuosios sankcijos iš tiesų bus veiksmingos. Iš praeities žinome, kad sankcijų politika prieš Iraną nedavė jokių rezultatų. Be to mes turėsime pagalvoti, kaip galėtume apsaugoti eilinius iraniečius nuo tų sankcijų pasiekmių. Galbūt galėtumėm pagalvoti apie mažesnės, protingesnės sankcijos, kurios būtų tikslingai orientuotos į e, situacijos kaltininkus. Manau, kad verta pažvelgti į bendrą vaizdą. Reikia galvoti apie brandolinius, brandolinių ginklų klausimą artimuose rytuose bendrai. Izraelis nėra pasirašęs brandolinių ginklų neplatinimo sutarties ir yra manoma, kad tai reiškia, jog galbūt Izraelis turi brandolinių ginklų. Yra bandyta e, šį klausimą išspręsti 2010 metais, gegužės mėnesį, per paskutinę Junktinių tautų konferenciją dėl brandolinių ginklų neplatinimo buvo priimtas e, išvadų tekstas ir jame labai aiškiai kalbama apie praktinius žingsnius, bei Junktinių tautų generalinis sekretorius bei suinteresuotos pusės yra skatinamos suorganizuoti regioninę konferenciją 2012 metais per kurią būtų galima e, propaguoti artimuosius rytus be brandolinių ginklų ir e, masinio naikinimo ginklų. Aš manau, kad apie tai ES turėtų kalbėti. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau paminėti, ir apie jį kalbėjo pranešėjas. Tai labai rimtas klausimas, žmogaus teisų klausimas. Manau, kad Irane žmogaus teisų padėtis yra dramatiška. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip ir kiek ES galėtų paremti pilietinę visuomenę. Kalbu apie tokią pilietinę visuomenę, kuri e, kenčia nuo savo pačios vyriausybės. Bendrai atmosfera valstybėje keičiasi e, iš apačios į viršų. Manau, kad tokiu būdu bus galima geriau propaguoti žmogaus teisės ir ne. Čia yra. Pone Lochmiller, kuri yra delegacijos pirmininkė. Danke, Herr Vorsitzender, und danke, Herr Belder, für Ihre Ausführungen. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pateikėte informaciją, kas sudarys jūsų pranešimą. Struktūrai pritarčiau, tačiau dėl trečiosios dalies, ten, kur kalbama apie užsienio santykius bei santykius tarp Irano bei likusio regiono šalimis kad toje dalyje daugiau dėmesio turėtų būti skirta būtent šiai daliai. Pereitais metais e, šis klausimas nebuvo išsamei aptarinėjamas. Buvo rengiamos rezoliucijos dėl žmogaus teisų, dėl brandulinių ginklų. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad kartu su komisija bei su kitomis struktūromis pagalvoti, kaip mes galėtumėm sukurti tam tikrą politiką skirtą politiniam saugumui regione. Dabar parlamentinėse re rezoliucijose mes galėtumėm nurodyti, kaip turėtų būti siekiami rez, e, tikslai, tai yra kad regione nebūtų brandolinio ginklo. Ir šioje srityje reikia dėti daugiau pastangų. Taip pat tam, toje dalyje reikėtų aptarti e, ir ES ir Irano santykius. Ir tai, kad iš tiesų reikės sukurti ir ES misiją Irane. Ankstesnis pranešėjas kalbėjo taip pat ir apie jungtinių tautų sankcijas, tad iš tiesų būtų įdomu sužinoti, kokias pasiekmes davė tos sankcijos, nes jos buvo nukreiptos e, tam tikroms e, iraniečių grupėms. Tačiau taip pat reikėtų e, pasidomėti, ar tos sankcijos nedavė neigiamų pasiekmių apskritai visiems Irano gyventojams. Taigi tokie yra klausimai, kurie ir būtų aktualūs e, politinėms diskusijoms. Dėl žmogaus teisų dalies jūs pareiškite, kad iš tiesų e, dalis bus e, labai išsami. Aš tiesiog noriu pabrėžti, kad labai svarbu kalbėti taip pat ir apie moterų judėjimą moterų dabar yra imtasi labai daug iniciatyvų, kad būtų e, priimti nediskriminavimo teisės aktai. Ponas Preda. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti EPP e, frakcijos e, poziciją. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai už pateiktą prezentaciją. Norėčiau pabrėžti štai ką. Šis pranešimas yra labai svarbus. Per pastaruosius 20 metų Irano režimas veikė prieš brandolinių ginklų neplatinimo sutartį, įgyvendinamas slaptai brandolinę programą. Ir kaip šiandien buvo pasakyta, apskritai situacija su žmogum, žmonių teisėmis yra suprastėjusi, tiek kalbant apie pilietinės, tiek e, politinės teisės. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Visų pirma, brandoliniai klausimai. EPP frakcijai brandolinė ataskaita yra labai svarbi, formuojant mūsų poziciją. Labai svarbu, kad Iranas laikytųsi savo tarptautiniu mastu priimtų įsipareigojimų ir nutrauktų bet kokią brandolinę veiklą. Iranas jau parodė, kad e, to neketina daryti. Tačiau tai rodo, kad e, Iranas taip besielgdamas yra pasirengęs sulaukti ir tarptautinių sankcijų. Birželio 9 dieną buvo patvirtinta jungtinių tautų saugum, rezoliucija 1929, kurioje yra numatomos naujos sankcijos. Be abejo, galima ieškoti sprendimų per dėrybas. Bet atrodo, Iranas labai efektyviai e, sugeba išvengti sankcijų taikymo, suranda tų sankcijų taikymo spragas. Dabar dėl žmogaus teisių skatinimo Tai turėtų būti įtraukta kaip vienas iš ramščių politik, politikoje Irano atžvilgiu. Atsižvelgiant į Europos parlamento rezoliuciją, kuria, kuri buvo patvirtinta e, spalio 22 dieną, mes turėtumėm pabrėžti Bahai bendruomenės vadovų persikėjimą, kuris vis dar vyksta. Europos parlamento pirmininkas e, vienoje iš savo kalbų pasmerkė uh, tokius e, Irano vadovybės veiksmus. Taip pat mes turime prisiminti e, išeivius, kurie yra persekiojami Iranos, Irano valdžios institucijų. Galiausiai Irano po, e, įtaka regione. APP frakcijai šis klausimas yra labai svarbus ir turi būti sprendžiamas. Iranas nuolatos kišasi į vidinius reikalus kaiminėse šalyse, pavyzdžiui, Irake, bei remia ter teroristinės organizacijas, kurios e, turi tokį destabilizavimo poveikį visam regionui. Taigi, tik, tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau įvardinti. Ačiū. Pone Munys. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, reikėtų pritarti pranešėjo siūlomai pranešimo struktūrai. Visi klausimai, kuriuos turėtumėm įvardinti, yra įtraukti. Socialistų frakcija norėtų pritarti tokiam dvilypiui požiūriai. Tai yra, reikia pritarti tam, kad būtų pritaikystos sankcijos, kad tai turėtų būti daroma greičiau. Tačiau tuo pat metu reikėtų galvoti apie tai, kad e, vis dar yra galimos dėrybos su Iranu dėl brandulinės programos. Dėl žmogaus teisų klausimų mes apie tai turime rašyti pranešime. Konkrečiai turime kalbėti apie tai, kad e, žmonės turi turėti teisę prie informacijos komunikavimo priemonių e, taip pat, kad būtų užtikrintas ir opozicijų opozicijos judėjimas. Na, neturime akcentuoti kažkokią išskirtinę religinę ar politinę grupę, tačiau mano manimu, rašant bendrais žodžiais, iš tiesų reikėtų pritarti demokratinį opozicijos judėjimą. Toliau dėl Irano įtakos regione. Iš tiesų reikia suprasti, kad e, Iranas yra, turi strateginę vertę regione ir turi nemažą įtakos. Tačiau nemanau, kad reikėtų akcentuoti Izraelio klausimą. Gal reikėtų neapsiriboti vien tik tai šiuo klausimu, bet žiūrėti plačiau, kokį vaidmenį Iranas vaidina regione kokie yra jo santykiai su, su kitomis e, arabų šalimis, e, musulmonų šalimis, tokiamis kaip Turkija. Ir e, tiesiog nereikėtų apsiriboti to, tuo tais antisemitis, antisemitistiniais pareiškimais, kurie buvo išsakyti Izraelio atžvilgiu. Tiesiog reikėtų pažvelgti į bendresnį kontekstą. Ačiū. Eh, Dėkuoju, ponė Šakė pirmininkė, kolegos, daug kas buvo pasakyta, bet aš norėčiau pasvarstyti sankcijų klausimą. Dažnai išliečiamas šis klausimas, kai kalbame apie Iraną ir kokį vaidmenį Europą galėtų suvaidinti, kad kažko iš to išpeštų, kad žmogaus teisės nebūtų pamintos ir pažeistos. Tai nėra vien tik tai mūsų prievolė, mes esame vertybių bendruomenė, be kita ko gali nutikti taip, kad jeigu reikalausime, kad labiau būtų laikomas žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų, tai gali atnešti didelį poveikį. Aš manau, kad kalbant apie priekybą, reikia pamastyti apie tai, koks yra priekybos vaidmo, ne tik turint omenyje sankcijas, bet ir tai yra tai, kuo domisi pats Iranas. Ir tam tikrų produktų eksporto poveikis ir sankcijų poveikis yra nebūtinai iš anksto numatomas. Taip pat jūs kalbėjote apie radikalus, kurie yra konservatyvių, tokių galingų judėjimų kaip revoliuciniai, revoliucijos sargai. Taigi turime pamastyti apie tai, koks poveikis būtų tokių sankcijų, kurias taikytų Junktinės tautos, JAF ir ES. Reikia vertinti koks būtų naujų sankcijų poveikis. Anksčiau daug buvo klaidų dėl eksportuojamų technologijų, kurios pateko į represinio režimo rankas, buvo taikomos sankcijos žmonėms, buvo pasiklausoma jų pokalbių ir taip toliau. Taigi tos technologijos ne tik yra puikiai galimybė, bet tai gali sukelti ir grėsmę. Na ir visi, kurie kalbėjusi su žmonėmis yra nežino, koks svarbus yra internetas tam, kad žmonės galėtų bendrauti ir gauti informacijos iš pasaulio. Taigi reikia įvertinti žiniasklaidos vaidmenį, naujosios žiniasklaidos vaidmenį, nes tai yra galimybė Iraną paversti atviresnė vieta ir leisti Irano žmonėms susisiekti su kitomis pasaulio valstybėmis. Na ir trans, transliacijų farsių kalba, idėja iš Europos yra svarstytina. Taip pat reikia įvertinti, kokios yra žmogu, galimybės žmogaus teisų srityje. Reikia įvertinti šio e, pranešimo rengimo laiką. Ir sprendimai jau yra primti tarptautinėje bendruomenėje, nuo mums reikia pasvarstyti, kaip būtų galima bendradarbiauti su partneriais, tokiais kaip Turkija. Turkija yra labai svarbi partnerė Europai ir taip pat yra svarbi Irano partnerė, taigi reikia dirbti konstruktyviai, su tokiamis valstybėmis kaip Turkija. Taip pat reikia įvertinti, kokia yra ES atsakomybė. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą programą, kuri buvo pradėta pirmininkaujant Čekijai, tai vadinama prieglopšio miestų programa. Kaip būtų galima priglausti politinės opozicijos žmogaus teisų gynėjų uh, gynėjus, nes jie susiduria su didelėmis problemomis Irane ir mes galbūt galėtumėme jiems pasiūlyti kažkokį prieglobstį Europoje. Tokį vaidmenį galėtų su, suvaidinti ES, JAV tam dėmesio tiek daug neskiria. Na, o kalbant apie sankcijas ir apie įmanomą spaudimą, aš manau, kad čia reikia nepa, nepamiršti ir opozicijos narių bei žmogaus teisų gynėjų, aktyvistų. Ir čia reikia mums irgi prisimti savo vaidmenį. Aš manau, kad tai yra tas pranešimas, kurį rengiant gali įsitraukti mūsų frakcija ir laukiu to konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ir anksčiau mes bendradarbiaudavome su kitų frakcijų kolegomis rengiant pranešimus Denrano. Ačiū, paneliozin. Na, visi, kurie masto galvoja apie žmogaus teisės ir yra suinteresuoti Irano demokratėjimu, turi padaryti viską, kad būtų sumažinta įtampa tarptautiniuose santykiuose. Bet kokia tolesnė įtampa tarptautiniuose santykiuose reiškia, kad valstybė taps dar mažiau demokratiška ir demokratinė opozicija susilpnės. Ta konfrontacijos, izolacijos politika tarp vakarų ir Irano taikoma anksčiau iš tiesų įvedė mus į aklagatvį ir toliau taikyti sankcijos esant blogiausiam scenariui, kažin ar būtų naudinga ir tai būtų žalinga visiems. Taigi, kokie būtų interesai, kokios būtų galimybės vesti realias dėrybas, siekti konkrečių tikslų ir kaip tuos tikslus būtų galima gyvendinti. 2009 metais buvo apklausa ir 70 procentų iraniečių pritarė tam, kad būtų numatytos realios inspektavimo teisės ir numatytos garantijos nekurti branduolinio ginklo, jeigu kita šalis irgi padarytų nuolaidas. Aišku, viskas turi vykti prižiūrint tarptautiniai bendruomeniai, tačiau reikia atsižvelgti į iraniečių nuomonę. Yra noras kurti brandolinį ginklą. Tačiau, kaip rodo istorija, dažnai yra kuriamas ginklas, jeigu yra suvokiama, kad kyla grėsmė iš išorės ir mums reikia įvertinti, kokia turėtų būti mūsų pozicija. Ir jeigu Junktinės Amerikos valstijos garantuotų, kad ne, ne, nesurenks išpolio prieš Iraną. Uh, Na ir visuomet kalbam apie tai, kad Iranas kelia grėsmę ir kad egzistuoja įvairių scenarijų. Tačiau aš manau, kad tą galima vertinti labai įvairiais būdais. Ir aš šiandien kalbu apie kairiųjų ar dešiniųjų politikų pažiūras. Aš tiesiog manau, kad reikia pažiūrėti, yra, koks yra grėsmės įvertinimas. Ir grėsmė yra vertinama labai skirtingais lygmenimis. Junktinio Amerikos valstijų užsienio tarnyba teigia, kad jų manimų visos galimybės yra nėra atviros ir neaišku, kokią galimybę jie pasirinks. JAV teigia, kad reikia atlikti kaštų ir naudos analizę. Ir tą Iranas ir daro, jie dabar sėdi ir nėra apsisprendę, kuriuo keliu pa, pažen, pa, pasileisti. Dabar Na ir dabar Clintono, Clinton analizė. Pas, įtikinti iraniečius pasirinkti tą kelią, kuriuo žengia Japonija. Jie turi ir gali kirti, kurti brandolinį ginklą, tačiau turi tą daryti taip, kaip daro Japonija. Ir toks, į tokį variantą reikia atsižvelgti, rengiant naują ES strategiją Irano klausimu. Reikia daryti tai nuorodą. Ačiū. Ponas Madlener. Ačiū. Na, būtų labai puiku, jeigu visi gyventų taikoje ir taip toliau. Tačiau Irano režimas yra islamistinis, teroristinis režimas, kuris daro nusikaltimus prieš savo gyventojus. Yra kariami žmonės dėl politinių įsitikinimų ir viskas yra aplaisita krauju. Tai yra visiškai uh, Mums neprimtina, kad leidžiame toliau dirbti tokiam teroristiniam režimui. Ir jokia pataikavimo politika nieko mums neduos. Taigi turime labai griežtai, aštriai pasakyti, ką galvojame pranešime ir kritikuoti šią valstybę. Tačiau reikia iš principo pasirinkti ir pagalvoti, koks būtų mūsų sąjungininkų vaidmuo, nes Turkija turi labai aiškę poziciją dėl uh, Irano ir tai sumenkina ES politiką. Turkija sumenkina mūsų politiką izoliuoti Iraną. Turkija teikia, kad jie ten turi bičiulių ir mums tai nėra primtina, jeigu mes darome su, su Turkija. Tai neprimtini tokie yra Turkijos pareiškimai. Ir jeigu mes pritarsime Ahmadinejano, jeigu Turkijos premjeras e, pritars Irano prezidento branduliniams siekiams, tai nieko neduos. Jie turi padėti mums izoliuoti Irano režimą. Mūsų priekybinis partneris Kinija. Vėlgi, kodėl Kinija visuomet atmeta sankcijų idėją? Yra daug priekybinių santykių mūsų su Kinija ir aš manau, kad mums reikia pasirūpinti, kad e, šis režimas būtų izoliuotas. Taip pat buvo paminėtas žiniasklaidos vaidmuo. Yra daug Irano pabėgėlių Europoje, kurie palaiko kontaktus su savo artimaisiais, bičiuliais, draugais, mes turime jiems padėti. Na ir baronienė Ashton, kalbame apie ES politiką ir tai, ką padarė baronienė Ashton, yra apgailėtina, ji nieko nepadarė. Ji labai prastai ir silpnai kalbėjusi su tais lyderiais, taigi tos, tie jos pokalbiai nedavė jokios naudos. Izraelis Izraelio pozicija irgi nelabai yra aiški. Ir tai, ką Iranas pareiškia apie Izraelį, yra visiškai neprimtina, mes turime griežtai tai pasmerkti pranešime. Aš pritarčiau idėjai dėl prevencinių išpolių prieš branduolinę įrangą Irane. Na, nemanau, kad tą reikėtų daryti dabar, bet to varianto nuneikti nereikia, nes jeigu prireiks, to matyt teks imtis, nes Ahmadinejadanas niekuomet neatsakys brandolinio ginklo. Galės jį panaudoti ir prieš Izraelį, ir prieš Europą. Taigi jokios pataikavimo politikos, visiškas režimo izoliavimas. Aš norėčiau paprašyti, kad pranešėjas būtent tokios pozicijos laikytųsi. Ačiū. Now... Labai ačiū. Dabar ponia Gomiš. Like Yra labai daug žmonių, su kuriais mes turim gyventi ir režimų, su kuriais turim gyventi. Neturim e, būdo to išvengti, reikia tik tai stengtis jų egzistavimo e, siubingų pasiekmių. Be abejonės aš nepasisakau jokių būdų už prevencinius išpolius prieš ataką. Aš nemanau, kad tai būtų veiksminga, nemanau, kad būtų išmintinga, nemanau, kad pasiekmės būtų naudingos kam nors žmonėms ar regionui. Tarp kitko, Izraelis turbūt labiausiai nukentėtų. Tiesą sakant, aš manau, kad Junktinės Amerikos valstijos čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Mes taip pat, bet Junktinės Amerikos valstijos dar labiau. Ir dabar būtent Junktinės Amerikos valstijos yra ta gale, kuriai kuri turėtų užkirsti kelią tiems, kurie nori pradėti prevencinius išpolius prieš, prieš e, Iraną. Girdėjome, apie ką buvo kalbama Izraelija. Uh, neturime kitų būdų dirbti su Iranu, bet e, galime reikalauti iš Irano, kad e, jis neprisidėtų prie brandolinių ginklo platinimų. Ir būtent toks yra Irano požiūris, netgi jeigu mes jo tikėtume. Bet aš nemanau, kad Iranas siekia įgyvendinti naujų brandolinių karinių programų. Uh, Aš nemanau, kad taip yra, nes kitaip. Tatena. Bet iš tiesų turbūt jais negalime tikėti, nes kitaip, kodėl jie neįsileistų Tatenos inspekcijų. Atrodo, kad Iranas platina ginklus ne tik už e, savo sienų, bet ir viduje. Tai, ką daro Iranas, yra skatinimas kitoms regiono valstybėms irgi eiti brandoliniu keliu. Turiu galvą, pažiūrėjau, Pakistaną. Tai kelia labai didelę grėsmę visai žmonijai. Iranas teigia, kad jis nenori brandolinių ginklų, e, nenori brandolinių programų kariniams tikslams. Bet jau vien elgdamasis taip, kaip jis elgesi dabar, Iranas elgesi neatsakingai ir kelia grėsmę ne tik regiono, bet viso žmonijos saugumui. Aš taip pat manau, kad čia ES pozicija turėtų būti nuseklesnė. Ir taip pat manau, kad tarptautinė bendruomenė yra dar nekarta pralaimėjusi dialogė su Iranu, savo veiksmais su Iranu, E, būtent dėl to, kad elgesi nenusekliai. Visi prisimename tuos laikus, kaip Junktinės Amerikos valstijos ir Bušo administracija atsisakydavo sėsti prie dėrybų stalo su Iranu. E, Obamos administracijos metu viskas yra kitaip ir Obamos pareiškimai yra kitokie. Manau, kad dabar mes turėtume elgtis labai nuosekliai ir nuosekliai taikyti sankcijas, dėl kurių priėmė sprendimus praėjusiu birželio mėnesį Junktinių tautų saugumas taryba. Uh, Ir čia galėčiau pasakyti, kad tos sankcijos nereiškia, kad mes negalime tęsti dialogo su Iranu. Tačiau dialogas turėtų būti labai kruopšiai suformuotas. Matau, kad Irano ministras e, lankysis keletoje ES valstybių sostinių ir bandys užmėgsti dialogą, bet aš abejoju, ar tai atneš kokios naudos. Greičiau bus e, tik tai sukuriama tam tikra psichologinė ir politinė atmosfera, kad, tarsi patvirtinimas, kad Iranas bus izoliuotas dėl tų sankcijų. Manau, kad ES yra nepaprastai svarbu, kaip ir kitoms šalims, nesukurti įspūdžio, nei Irano vyriausybei, nei Irano žmonėms, kurie kovojo už savo laisvę, demokratiją ir pagrindinės žmogaus teisės, kad ES yra pasirengusi iškeisti žmonės kovojančius už žmogaus teisės Irane į tam tikras nuolaidas dėl brandolinės programos. Tai yra du skirtingi traukiniai, kurie e, turi judėti greta vienas kito, jokių būdų negalima jų susijęti. ES turėtų laikytis aiškios pozicijos dėl Irano ir ją reikėtų suderinti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Jūs esate girdėję labai daug Irano žmogaus teisų gynėjų čia. Neseniai čia buvo suorganizuotas klausimas. E, mano frakcija tą padarė. Ir ten matėme daug tokių žmogaus teisų gynėjų. Ir aš labai norėčiau, kad mes skirtume daugiau dėmesių skirti Irano žmonių galimybei naudotis laisvą žiniasklaidą. Mes žinome, kad totalitarnis e, diktatoriškas režimas neleidžia žmonėms laisvai gauti informaciją. Žinau, kad mes kalbame apie labai e, kvalifikuotą, išsilavinusią Irano visuomenę. Plačiosios masės e, moka naudotis naujomis e, technologijomis, naujos rūšies žiniasklaida, tačiau tuo metu jie tampa tų technologijų augomis, kai e, yra trukdoma jomis naudotis. Manau, kad ES turėtų pasiūlyti priemonių, kaip paremti pilietinę visuomenę Irane. Ypač bandant pasipriešinti laisvos informacijos e, patekimo blokavimui į Iraną. Ačiū. Now, Ačiū, panas Belderis. Repap. Apibendrinti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pastebėjau puikių idėjų. Dėkoju Jums už visus pasisakymus. Per vasaros atostogas aš Ne tik apžvelgsiu tas idėjas, bet ir pabandysiu parengti tekstą rugsėjo mėnesiui. Aš galiu dabar konstatuoti, kad tos keturios dalys, kurias aš išvardinau - vidinė politinė padėtis, žmogaus teisės, regiono klausimas ir brandolinė jėga, brandolinė gale ir brandoliniai ginklai E, rūpi visiems parlamentarams. Visi parlamentarai patvirtino, kad būtent toms keturioms temams reikia skirti dėmesio. Ir tos pozicijos, kurias mes suformavome, e, turi būti pateikiamos tarybai ir komisijai. Turime suformuoti labai aiškės rekomendacijas. Kolega iš Ispanijos kalbėjo kad nereikėtų susitelkti tik ties pavieniais klausimais. Reikėtų kalbėti apie tai, kurios administracijos dalys trukdo geriems santykiams reikėtų tas režimo dalis išaiškinti, dėl ko padėtis yra destabilizuojama ir valstybės viduje, ir už jos ribų. Aš manau, kad apie tai mes privalome kalbėti. Turime kalbėti ir apie etninės ir religinės mažumas. E, mes suprantame, kad žmonės nori laisvai kvepuoti ir mes to turime siekti. Be to, kad jos kalbėjo apie spaudos laisvę e, spausdinta žiniasklaida ir skaitmeninė žiniasklaida. Tai yra nepaprastai svarbu ir e, čia mes suformuosime savo poziciją apie tai. Galiu patikinti kolegas, kad aš noriu parašyti atvirą pranešimą reikėtų pagalvoti ir apie sankcijų politiką, pagalvoti, kaip e, efektyviau ją vykdyti, kokiu geresnių veiklos būdų rasti. Ir kiek aš žinau, e, Birželio, Liepos 16 dieną taryba priims sprendimą dėl naujų jungtinių tautų sankcijų. Ar jas galima suderinti su kitomis ES sankcijomis Aš e, manau, kad mes savo nuomonėje galėtume atkreipti dėmesį į tokius tarybos sprendimus. Noriu visiems dar kartą padėkoti. Žinau, kad visiems Europos parlamente Irano klausimas labai rūpi. Ir labai svarbu tą diskusiją tęsti. Aš Noriu visiems mums palinkėti geros vasaros. Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad šiai diskusijai buvo skirtas 20 e, minučių laikas. Jeigu praėjo tas laikas, tai daugiau nieko nebegaliu padaryti. Dabar baigdamas noriu visiems palinkėti geros vasaros, padėkoti vertėjams, norėčiau pasveikinti ir ispanus, ir olandus, puikiai pasirodžius e, už tą puikų reginį mums visiems, jūs prisidėjote prie to ir linkiu visiems geros vasaros. Thank you. Thank you